Kolegi, putem trece la... Ponios ir ponai, dabar bus pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Jeigu norite toliau kalbėtis, tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dabar prasidės pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Ir prašau tylos. Marija, Marija Desarnės pranešimas, ponas Kaputo pasisakys dabar. Ačiū, pirmininkė. Šiandien aš balsavau prieš tai, kad būtų papildomai importuojami betarifiniai betarifinis alyvogių aliejus. Man atrodo, tai yra ne, ne, nereikalingas pasirinkimas, tai nepadės Tunisui ir taip pat pakenks Italijos gamintojams, vartotojams, ypatingai Impulijos regiono alyvmedžių augintojams, kadangi jie ir taip jau dabar susiduria su įvairiais sunkumais. 2015 metais Tuniso importas į Italiją išaugo 80 procentų, turiuomenį importą, alyvogių aliejus importą. Daugiau kaip 56 tūkstančiai tonų be tarifų jau yra importuojama pagal dabartinį sutarimą iš Tuniso. Ir dabar iškyla rizika, kad dar daugiau atsiras sukčiavimo atvejų ir vartotojai nežinos, iš kur kilia tie produktai ir tai prives prie nesažiningos konkurencijos. Aš neprieštarauju tam, kad ES padėtų Tunisui, bet tai, kaip tai daroma, nėra priimtina. Mes turime siekti daugiau demokratijos Tunise, tačiau tiesiog pirkdami produktus mes vien tik tai nepadėsime šiai šaliai. Prašau, ponas Golniš. Aš labai trumpai, ponė pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad e, į prancūzų kalbą nėra verčiama, bent jau aš negalėjau išgirsti vertimo prancūzų kalba. Turėjome tai, ką pasakė ponas Kaputo prieš tai. Uh, îmi pare rău, îmi pare rău, colegii... Pirmininkas, atsiprašau, pabandysime išspręsti šią techninę problemą. Ponas Hanan. Salėje jo nėra. Ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Viena vertus, džiaugiuosi dėl to, kad šis pranešimas buvo patvirtintas, nes geriausia pagalba yra abipusė priekyba, laisvos priekybos susitarimai užtikrina ekonominį vystimąsi, ekonominis vystimasis reiškia darbo vietas, darbo vietos reiškia pajamas ir klėstėjimą. Tai kol kas viskas neblogai atrodo, tačiau kita vertus, mes žinome, kad kalbant apie svarbius žemės ūkio produktus, čia daroma ne, žala vid, vidaus rinkai, jeigu mes nesielgsime atsargingai, ypatingai kalba eina apie vaisių sektorių Europos Sąjungoje, nes pas mus yra perviršinė gamyba. slėpta perviršinė gamyba ir dėl to tai gali turėti įtakos kainoms. Taigi aš norėčiau paprašyti komisijos, kad ji pirmiausia realiai vertintų šią problemą ir tada pasirūpintų, kad būtų taikomos kompensacijos ūkininkams Europoje. Ačiū. Ponas Takula. Pirmininkė. Dėkoju. Aš norėčiau pakalbėti apie šį bendradarbiavimą su Tunisu. Labai svarbu, kad mes remiame šią šalį, remiame ją kelyje į demokratiją. Šiaurinėje Afrikoje mums ši šalis yra labai reikalinga, reikalingas visas kontinentas, tačiau aš manau, kad mes taip pat turėtumėme pasirūpinti ir alyvogių aliejaus gamybą pietinėje Europoje, kad būtų išsaugota ta gamybos rytis, kad būtų užtikrinama pakankama, pakankama gera kokybė. Ir dabar, kai betarifinis betarifini, alyvogių aliejus bus importuojamas, nežinau, kaip tai paveiks mūsų gamintojus ir aš pritariu tam, ką sakė ponas Kaputo apie tai. Ačiū, dabar ponios Grostet. Pranešimas ir ponas Mamikins pirmasis pasakys. Ačiū. Pirmininkė, šis pasiūlymas yra ES bandymas toliau kurti teisės aktus susijusius su gyvūnų sveikata. Labai dažnai vaistai yra kuriami ne tik gyvūnams gydyti, bet taip pat gydyti ir žmonės. Šis e, rezoliucijos Šiuo rezoliucijos pasiūlymu yra bandoma pagerinti galimybę naudotis vaistais. Taip pat yra remiama, rem, remiami naujų vaistų moksliniai tyrimai. Taip pat yra bandoma kovoti su atsparumu antibiotikams. Ir plenarnėje sesijoje šią savaitę daug apie tai buvo kalbama, aš balsavau už šį pranešimą. Ponas Hananas, jos alien yra, ponas jo, Jar. Pone Jar. Ačiū, pirmininkė. Žemės ūkis prisima savo atsakomybę. Veterinarinių vaistų naudojimas susijęs su keliais dalykais. Pirmiausia, reikia tinkamai dozuoti tuos vaistus ir taip pat reikia išsiaiškinti, kokius šaltinius poveikius jie sukelia. turint omenyje ypatingai atsparumą antibiotikams. Aišku, žemės ūkis yra tik tai problem, viena problemos dalis, bet jeigu tai yra tik viena dalis, tai nereiškia, kad nereikia spręsti problemų. Na ir šiame pranešime aš manau, kad mes žengėme teisingą linkmę, buvo parengta nemažai puikių kompromisų, draudžiamas pardavimą, draudžiami antibiotikų pardavimai ir pirkimai internetu, mes norime mažinti antibiotikų naudojimą ir reikalingas dviejopo tvirtinimo procesas antibiotikams. Tai yra labai svarbu, nes kalba eina apie vaistus ir jų dozavimą. Tikimės, kad mažiau bus naudojimo vaistų. Ačiū, Tanesesku pranešimas, pirmasis ponas Prospišil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Tento právní předpis souvisí s předchozím bodem, týká se obecně... Eh, Ačiū, pirmininkė tai susiję ir su ankstesniu klausimu veterinariniai vaistai. Mes bandome e, direktyvą reglamentuoti geriau šią sritį, tai yra gerai, nereikėtų e, toliau plėsti ES e, galių ir reglamentuoti vis daugiau sričių, kur kas E, labiau turėtume e, dėmesį skirti geresniam reglamentavimui, neplatesniam. Aš balsavau už šį pranešimą ir esu labai patenkintas tuo, kad pranešimas sulaukė pritarimo. Ponas Mamikins, ačiū pirmininkė. Aš sveikinu naujosius pasiūlymus, kurie skirti finansuoti uh, E, Europos vaistų agentūros veiklai. Vaidmuo šios agentūros didėja, ji turės registruoti veterinarinius vaistus, bet ir e, reikia tikėtis, kad padėtis pagerės. Kiekviena valstybė narė turi savo sistemą temą, bet mums reikia kažkokių bendrų dalykų. Aš sveikinu pakeitimus, kurie e, sumažins komisijos kompetenciją ir mes dabar dalyvausime bendro sprendimo procedūroje, ne bus kaip anksčiau įgyvenimo aktai tvirtinami. Yra gerai tai, kad e, peržiūra kas penkerius metus bus atliekama ir aš balsavau už. Pona Hano nėra, ponas Jar, ačiū pirmininkė. Norėčiau papildyti tai, ką sakiau dėl ankstesnio pranešimo. Reikia iš principo tik pritarti šiam pranešimui, bet dar pasakysiu, kad žemės ūkis yra labai skaidrus sektorius. Mes uh, taip turėsime e, naujus e, demonstracinės veiklos e, taisyklės. Taisyklės bus konkretesnės ir reikia, kad į vaistų skirtų žmonėms sektorių tai persikeltų, nes dažnai piknaudžiaujama yra vaistais. Bet taip dažnai būna dėl to, kad nėra iškumo. Kita vertus, mes neturime pakankamai e, statistinių duomenų, kurios rinktų sveikatos apsaugos įmonės. Ir manau, kad žemės ūkis gali būti pavyzdžių e, žmonėms skirtiems e, vaistams, jų naudojimui. Ir reikia ieškoti sprendimų tiek veterinarijos, veterinarijos pusė, tiek uh, E, žmonėms skirtų vaistų pusėje. Ponas Kelis, ačiū pirmininkė, aš mielai pritariau šiam pranešimui ir džiaugiuosi, kad jam pritarta. Aš daug metų e, dirbau šioje srityje. Man atrodo, kad e, Europos Sąjungoje mes turime labai gerą atsekamumo sistemą e, ir veterinarijos specialistai turi gerą įvaizdį, reikia e, pasidžiaugti jų darbu. Šios dienos pasiūlymas yra labai aktualus, reikės užtikrinti, kad būtų visiškai, visiškai laikomas taisyklių. Kaip ponas Jaras sakė, kad E, kai kurie dalykai, pavyzdžiui, priekyba internetu, nebūtinai bus tokia, kokios norėsime ir reikia siekti išlaikyti e, tiek produktų, tiek šios pavyzdinės profesijos gerą įvaizdį. Dėkoju dabar rezoliucijos. E, Rezoliucija susijusi su ekonomika pagrįsta duomenimis. Pone Stailer, ačiū pirmininkė, visiškai pritariu rezoliucijai dėl tokios duomenimis pagristos ekonomikos joje kalbama apie specialius elektroninius įgūdžius. Mes e, turime koordinuoti veiksmus, norėdami užtikrinti, kad piliečiai pasinaudotų visomis galimybėmis. Reikia skaitmeninio švietimo, lavinimo galimybių mokyklose, kolegijose, universitetuose, darbo vietose, net ir pensininkų klubuose. Tai tampa vis svarbiau. Jeigu neturės žmonės skaitmeninių įgūdžių, negalės pasinaudoti skaitmeninės bendrosios rinkos privalumais, o jis susijusių darbo vietų kūrimu ir Europos ūkio ūkio apskritai stiprinimo. Mums reikia skaitmeninių įgūdžių, reikia, kad jie taptų esminiu visų mūsų veiksmo elementu. Vakar švedijos ministras pirmininkas kalbėjo apie socialinę Europą ir aš norėčiau, kad būtų skaitmenių įgūdžių e, vadovų susitikimas, e, tais klausimais būtų vadovų susitikimas surinktas, nes negalima prarasti galimybių. E, ponas Mamikins, ačiū pirmininkė. iki 20 metų atsiras vis daugiau elektroninių duomenų, 60 procentų per metus jų daugės. Daug kaip 5200 gigabaitų kiekvienam planetos gyventojai tiek atsirastų duomenų, potencialas yra didžiulis ir mes turime pritarti šiam dokumentui. E, tai svarbu vartotojams, e, sveikatos apsaugoje, švietimo sistemoje dirbantiems žmonėms. Mums reikia taip pat aiškios informacijos ES komisija turi užtikrinti tokios informacijos teikimą ir nepamirškime inovacijų, investicijų e, visur ES. Ačiū, ponas Keli. E, dar kartą dėkoju Jums už suteiktą žodį pirmininkę. Įdomu tai, kad pranešime numatyta buvo išimtis, tiksliau balsavimo sąraše. Jūs pats nežinojote, ar už 27-ąjį pakeitimą buvo teigiamai e, nu, balsuojama ar neigiamai. Mums reikia aiškiai žinoti, kaip kas balsuoja ir reikia, kad tai būtų dėl kiekvieno pranešimo. Mes turime žinoti, kiek žmonių balsavo, kiek buvo už, kiek prieš, dėl kiekvieno pranešimo ir ateityje tikiuosi užtikrinta bus tai kiekvieno pranešimo atveju. Šis pranešimas yra labai svarbus. Ir aš kaip pranešėjas manau, kad mes E, sugebėsime įgyvendinti e, deramai šio pranešimo mintis. E, viskas priklauso nuo frakcijų, ar jos prašo vardinio balsavimo ar ne. Ir aš įgyvendinu tai, ką girdžiu. Aš nekritikavau jūsų, tačiau aš manau, kad mes turėtume pasižiūrėti tai tam, kad būtų užfiksuota ir tie, kam įdomu, kad galėtų žinoti, kaip kas balsuoja. Yra pakeitimų, kuriuos verta tikrai patikrinti balsavimo rezultatą. Ačiū Jums už pastabą. Na ką, dabar periname prie kitų rezoliucijų. Padėtis Eritrejoje. Pas pospišil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją, nes joje kalbama apie padėtį Eritrejoje. Ir ta padėtis yra nepaprastai tragiška. Eritreja yra viena iš vargingiausių, skurdžiausių pasaulio šalių, kurioje, uh, kurią valdo uh, diktatoriškas režimas. Ir režimo atstovai kankina savo žmonės. Ir uh, Būtent iš Eritrėjos e, pas mus atvyksta labai daug pabėgėlių, tai yra antroji pagal pabėgėlių kilmės, e, e, antroji didžiausia pabėgėlių kilmės šalis. Mes turime paraginti vietos valdžią ištaisyti padėtį. Aš nežinau, ši rezoliucija realiai paveiks huntos veiksmus, bet aš manau, kad vis tiek ją patvirtinti buvo svarbu. Nors man, at, aš beje, apgailėsnauju, bet nežinau, ar ji bus veiksminga ši rezoliucija. Ponas Mamikins, dėkoju. Padėtis Eritrejoje yra labai prasta. Negerbiamos žmogaus teisės, nėra žodžio laisvės, neveikia teismai, teisminė valdžia nėra savarankiška. Visi vaikinai vyresni nei 15 metų privalo tarnauti e, kariuomenėje, priverstinė tvarka. Eritreja iš tikrųjų yra labai sudėtingoje padėtyje. Ši šalis yra Afrikoje ir ES vargu ar turi kokias nors įtakos priemonės tam, kad galima būtų pakeisti uh, Asmaharo elgesi. Vargu, ar prezidentui rūpi, ką mes e, čia sakome, bet aš manau, kad vis tiek buvo tinkama patvirtinti šią rezoliuciją. Ponas Kelė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu šiai rezoliucijai. Aš pritariu, pritariu tam rezoliucijos projektui, kurį pateikė mano frakcija. EPP frakcija ir mes paraginome teritorijos valdžią išlaisvinti visus politinius kalinius, laikytis viešųjų įsipareigojimų, taip pat nu, nustoti greuti žmonių būstus, ypač socialinį būstą. Taip pat aš norėčiau paraginti teritorijos valdžią gerbti teisę gauti įsilavinimą. Tvari taika, klėstėjimas ir augimas. Visi šie dalykai neįmanomi, jei negerbiamos žmogaus teisės. Ir kaip ir mano partijos kolegos, aš norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl to, kad šioje šalyje negerbiama žodžio laisvė ir nėra teisės viršinybės principo. Ir taip pat pasisakau už tai, kad būtų išlaisvintas Švedijos pilietis žurnalistas. Ir aš manau, kad reikia skubos tvarka imtis priemonių tam, kad jisai būtų išlaisvintas. Dėkoju. Toliau periname prie ataskaitos dėl Makedonijos, ponas Pospišil. Pone pirminkė, aš balsavau už šį dokumentą, kuriame yra kalbama apie dabartinę padėtį Makedonijoje ir taip pat įvertinama, kaip šalis rengėsi stojimui į ES. Aš manau, kad mes turime pasiūlyti Makedonijai narystės perspektyvą, kaip ir kitoms vakarų Balkanų šalims. Džiaugiuosi, kad Makedonija e, šiuo metu bando tvarkyti su pabėgėlių krize. Ji stengiasi apsaugoti savo išorės sieną. Tuo tarpu Graikijai tai, e, sekasi kur kas sunkiau tai daryti. Taigi Makedonija daro didelį žing, žengia didelį žingsniais į priekį, dar nemažai pažangos, tačiau uh, Graikija prieštarauja tam, kad Makedonija įstotų į ES dėl visiškai netinkamų, uh, nerimtų priežasčių. Panas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė. Bosnija, Hercegovina ir Turkija. Šios šalės yra įstrigusios darybose dėl stojimo į Europos Sąjungą. Ta pati beje galime pasakyti ir apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Ši šalis turi sudėtingų santykių su savo kaimynėmis, su Turkija, su Bulgarija ir būtent dėl to ir yra įstrigusios dėrybos e, dėl narystės su Makedonija. Dėrybų, dėrybos nebuvo pradėtos e, dar ir dėl tarybos užimtos pozicijos. Taip, iš tikrųjų yra problemų ir uh, dėl žodžio laisvės, dėl kitų dalykų. Ir uh, gal pažangos ženklų nėra daug, bet aš vis tiek balsavau už šią rezoliuciją, nes manau, kad vis tiek reikia dirbti su Makedonija. Ponas Kelė. Ačiū, ponė pirmininkė, dar kartą. Uh, Aš balsavau kaip ir mano frakcija dėl šio dokumento. Nebalsavau už Aš susilaikiau, e, kai buvo balsuojama dėl 7D pakeitimo, dėl to, kad Airija yra neutrali šalis, o šiame pakeitime kalbama apie narystę NATO. Uh, Ir aš tik tai galiu išreikšti viltį, kad Makedonijos valdžia prisims visus įsipareigojimus reikalingus tam, kad galima būtų tvariai vesti dėrybas, įskaitant ir įsipareigojimą užtikrinti gerus santykius su kaimynais. Ir tai yra būtina tam, kad galima būtų pradėti dėrybas dėl narystės. Be to, aš norėčiau paraginti Atenos taip pat pradėti konstruktyvų politinį dialogą, ypač rengiantis uh, E, rinkimams, kurie vyks 2016 e, m. birželio 5 d. ir kurie bus nepaprastai svarbus šiai jaunai valstybei. Ačiū, ponia Makoviai. Tiesa, kad Makedonija susiduria su rimta politinė krize. Pačia rimčiausia nuo 2001 metų. Pilietinės visuomenės balsas vis dažniau išgirstamas Makedonijoje ir bandoma yra išspręsti tą krizę. Makedonijai reikalingas stabilumas, kad galėtų plėtotis pilietinė visuomenė. Ši šalis siekia narystės, mes neturime to ignoruoti. Komisija prašė tarybos gauti įgaliojimus ir pradėti dėrybą su Makedonija, tačiau taryba atsisakė po to, kai įsikišo Graikija. Taigi aš manau, kad Graikija Graikija turi pripažinti Makedonijos siekius norą įstoti. E, tai, kad Makedonija padeda tvarkyti su pabėgėlių krize yra labai svarbu, taip pat turime atsižvelgti į tai, kokių priemonių imasi valdžia. Makedonijai reikalingas mūsų politinis įsipareigojimas ir parama jiems siekiant narystės, nes priešingų atveju prarasime pasitikėjimą, jeigu visiškai nepripažinsime jų pastangų. Pirmininkas dėkoju, dabar Juotkalnios pranešimas. E, ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant problemų, vidaus politikos problemų, Jotkalnyjoje vis tiek ši šalis pradėjo dėrybas dėl stojimo į ES prieš ketverius metus ir tai buvo viena sėkmingesnių valstybių nacionalinė valiuta pas juos yra euras ir tai iš tiesų paspartina reformų procesus. Praeitais metais buvo pasiekti pozityvūs rezultatai įgyvendinant teisinės valstybės principus. Galbūt nėra tie tos reformos vykdomos taip greitai, kaip tikimės, tačiau vystimasis yra pozityvus. Taip pat ir švietimo sistema yra reformuojama ir aš tikrai labai e, vertinu šį pranešimą. Ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi aš balsavau, kaip ir mano frakcija, e, dėl visų balsavimų, e, dėl pranešimo dėjų atkalnyjos. Ir nebuvo sunku sutikti su frakcijos pozicija, nes iš tiesų tie pakeitimai buvo racionalūs. Jotkalnie padarė labai daug pažangos įvairiose srityse, Ir mes tikimės, kad ši šalis taps ES valstybė narė ateityje. Turime nemažai šalių, kurios nori patekti ES. Yra tokių, kaip Didžiojo, Didžiojo Britanija, kuri nori išstoti iš ES. Tačiau taip pat turime pripažinti, kad Juotkalnyje padarė labai daug pažangos piliečių teisų srityje, moterų teisų srityje. Ir mes tikrai negalime taikstytis su tuo, kad netinkamai yra elgiamasi su žmonėmis, taigi mes turime padėti Makedonijai ir Juotkalnyjai ir tikimės, kad ji galiausiai taps ES valstybė nare. Ačiū ponė Makobei. Dėkoju Juotkalnyje jau pradėjo dėrybos dėl 22 skyrių, kai kuriuos, dėl kai kurių dėrybos yra baigtos. Taigi mes turime pabrėžti, kad vyriausybė padarė nemažai pastangų, įdėjo nemažai pastangų kovodama su terorizmu ir islamo džihadistais. Labai svarbi šalies neišspręsta problema tai yra korupcija. Teisėjų Elksenos kodeksas, kažin ar pakeis realybę, tai yra tik tai uh, švelnioji teisė ir tikrai ji neduos reikiamų rezultatų šalyse, to regiono šalyse. Nėra pasmerkiama e, korupcija, nėra atliekami išsamus e, tyrimai, nėra konfiskuojamas turtas. Na ir kai yra prieimami teisės aktai, įstatymai, kurie yra labai švelnūs, kur nenumatytos jokios nuobudos, tai jie yra beprasmiai. Tik realūs, konkretūs veiksmai, bausmės teismuose leis kovoti su korupcija, tas pats pasakytina apie organizuotą nusikalstamumą, pinigų plovimą, tai yra skubiai spręsnos problemos. Juotkalnyjoje žinau, kad ši šalis gali pasiekti daug pažangos, jeigu bus pakankamai ryštinga ir e, reikalinga, aišku, pirmiausiai išspręsti užsilikusias problemas. Ačiū, e, pono Gualtieri pranešimas, ponas Mamikins pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė kaip žinome, 2012 metais reaguojant į krizę, nauja bankų sektoriaus politika buvo pradėta Europos Sąjungoje. Priežiūra buvo perkelta nuo nacionalinio į supranacionalinį lygmenį ir aš sveikinu tokį žingsnį. Aš raginčiau paspartinti struktūrinės bankų sektoriaus reformas tam, kad būtų galima užtikrinti uh, atsparumą galimoms krizėms ateityje. Ypač tai pasakytina apie stambiuosius bankus. Aš manau, kad indėlininkai ir klientai laimės iš tokio proceso, nes indėliai bus apdraudžiami ir tuo met bus numatytos atitinkamos kompensacijos, nepaisant banko geografinės padėties. Dėkoju. Ponas Takula. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau prieš pranešimą dėl bankų sąjungos, nes man atrodo, kad čia Europoje mes visai neblogai tvarkomės su savo bankais, bankų sektoriumi ir aš manau, kad Europos mokesčių mokėtojai ir indėlininkai galiausiai sumokėjo už tą neapdairę bankų politiką. Mes turime nemažai pavyzdžių iš pastarosios krizės tai rodančių ir aš bijau, kad Europos Sąjunga per bankų sąjungą taps mir, mirusią sąjungą, kai bus mutualizuojama skola. Aš pasisakau prieš tai, aš esu proeuropietis ir norėčiau, kad Europos Sąjunga plėtotųsi kaip nepriklausomų valstybių sąjunga, tačiau tokios substruktūros kaip bankų sąjunga kai bus mutualizuojama skola ir atsikratoma atsakomybės. Man atrodo, tai yra neprimtina. Aš norėčiau racionalaus bankų sektoriaus, kuris būtų visiškai atsietas nuo politikos. Dėkoju. Ačiū. Ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs kaip, dėl to, kaip sėkmingai ir puikiai tvarkotės pirmininkadama šiam posėdžiui ir kartais netgi pajokaujate, o, na, humoras ne, ta, ne tas dalykas, kuris jėmė su bankais dažnai. Nes matėme, kai bankai elgėsi prieš ekonominį nuosmukį ir jo metu. Ta matėme ir mano šalyje ir aš visiškai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, kad ES galiausiai perima bankų priežiūrą. Ir kad bandymai nepalankiausiamis sąlygomis buvo numatyti ir kad taisyklės galioja visoje Europos Sąjungoje, nes tokioms mažoms šalims kaip Airija yra labai lengva įsivelti į problemas ir aš tikiuosi, kad galiausiai matysime veiksmingai dirbančius bankus ir mokesčių mokytojai galiausiai bus laimingesni ir mes neturėsime girdėti tokio pasakymo per didelis, kad žlugtų. Aš manau, kad viskas bus daroma tinkamai pagal ES taisyklės, kurios galios visoms 28 valstybėms. Dėkoju. Bais. Mm, labai labai jums dėkoju. Du kart. Ponas Anemans, ponios ir ponai, finansų krizė, kuri prasidėjo 2007 metais ir išplito po visą pasaulį, e, e, siekia, e, verčia politikus sumažinti riziką, yra kapitalo rezervas telkiamas, bet ES e, bando ignoruoti problemą ir e, viskas spręsti vienijimu. Trečias ramstis indėlių garantijų sistemos atsiras nauji planai Europos nuo šiaurės iki pietų ir manome, kad e, tai e, ilgiai, il, tai pakenks Europos Sąjungai, dėl to mes balsavome prieš šį pranešimą. Pone Grapinį, balsavau už šį e, pranešimą, nes mums reikia bankų sąjungos. Mums reikia finansavimo galimybių, pirmiausia, MVI. Jeigu mes sumažinsime. E, bendrąją riziką, tai ir e, MVI rizika sumažės. E, bendrasis priežiūros mechanizmas yra e, geras dalykas, mums reikia priežiūros ir reikia užtikrinti, kad klientams nebus perkelta visa rizika, pirmiausiai smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Jos turi turėti galimybę taip pat gauti finansavimą. Mes neturime blokuoti naujų galimybių. Uh, mokslinių tyrimų ir aš balsavau už, reikia, kad būtų užtikrinta e, sąžininką konkurencija vidaus rinkoje. E, posėdis dabar e, nutraukiamas iki 15 valandos.